patikrinkime, ar veiks sistema, slapto balsavimo sistema. Dešinė pusė yra ne, viduryje susilaikote, kairėje už. Pabandome balsuoti, pažiūrėkime, ar viskas veiks. Mano balsavimo aparatas veikia, o jūsų ar veikia? Patikrinkime, ne? Satu is from Helsinki, where Escher has the seat, so you have a point. So, uh, uh, my understanding... Kaip aš suprantu, kaip bals, kad balsuotume už, turime turėti bent du kandidatus. Ir kaip aš suprantu, e, jeigu balsuosime už, reikš, kad vienas kandidatas yra išrenkamas, bet mes turim suprasti, kas yra kas. Taigi paaiškinkit, kas yra, ką reiškia pliusas, ką reiškia minusas. Kadangi aš esu Envi e, komiteto kontaktinis asmo chemikalų agentūroje, norėčiau išreikšti pageidavimą, kad pranešimas to žmogaus, kuris šiandien bus išrinktas kaip Europos parlamento atstovas į valdytojų tarybą, e, būtų e, organizuojamas kuo aktyviau Mm, palaikytume ryšį per kontaktinį asmenį ir panašiai, negu kad būdavo anksčiau. Da, turėtume dirbti anksčiau negu, da, aktyviau negu būdavo anksčiau. So jūs... Taigi, jūs pasisakėte už Kristiną Rūten. Pone Laperūz e, yra liberalų kandidatė. Ar kas nors už ją pasakytų, Krisai? Thank you. I don't think I need... Ačiū, nemanau, kad reikia ką nors paremti ir aš nemanau, kad Satų tą patį darė. Bet e, visi laikomės tokios pat nuomonės, kad kad ir kas bebūtų paskirtas, jis turėtų bendrauti su komitetu kur kas aktyviau negu jų pirmtakai. Puiku, dabar aš jau pat supratau, kaip čia balsuosime. Mes e, e, balsuosime vieną kartą ir tas kandidatas, kuris gaus daugumą, bus mūsų atstovas. Taigi dabar paklausykit. Kadangi Kristina Rūden prasideda e, jos pavardė R raidė, e, jie bus, turės raudoną lemputę. Kas norit balsuoti už ją, spauskite dešinėje pusėje esantį raudoną. Tie, kas nori balsuoti už laperūs, turi spausti žalę kairiai mygtuką nes ponė Laperūs prasideda raidė L, jos pavardė. So we have one vote. The ones who want to vote for Christina Ruden, vote. Vieną kartą balsuojame, kas už Kristiną Ruden spaudžiate dešiniai, raudoną mygtuką, kas nori balsuoti už Aną Laperus, spaudžia kairį mygtuką, žalią mygtuką. Pirmininkė, Matau, kad kalėdos artėja, bet parlamentarai yra pavargę po metų ir mums yra per daug sudėtinga. Bet jeigu aš teisingai suprantu, už laperus spaudžiame left kairį mygtuką, už rūden spaudžiame right dešinį mygtuką. Taigi, ne žalias ir e, e, raudonas, o kairys ir dešinys. Taigi taip ir balsuokim. Fransuas nori pasakyti. Pone pirmininkė. Kažkas neiškaus įsipainiojo. Jūs pradėjote e, iš pradžių sakydamas, kad balsuojame pagal alfabetinę tvarką. Aš noriu aiškiai žinoti, ką parodyti kolegoms, kaip mes balsuojame. Paprastai iš kandidatus balsuojame abecelės tvarka. Taigi e, tada ne ponia Ruden būtų pirmoji, už kurią balsuosime.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 Left. bon, ça va être des confusions terribles. Hein. Il va y avoir des confusions. Everybody voted, Madame uh, Grostet. Ar jau visi balsavot, ponė Grostet, jūs balsavot? Baigiame balsuoti. Bet tik vieną kartą balsuojame, kažkas šaukia salėje. Pone Laperūs gavo 35 balsus, Kristina Rūden 23 balsus, vienas susilaikė. Taigi paskiriama ponė Laperūs. Jie atstovaus mūsų e, Helsinkio Europos chemikalų agentūros valdyboje. Mes prašysime kuo glaudžiau bendradarbiauti su mūsų komitetu. Ačiū labai lengvai čia balsavo. Dabar periname prie 20 klausimo - energijos taupimas, energijos efektyvumas. Peteris Lyzė rengia nuomonę. Thank you. Oh la la, I leave in five minutes. So we start with now. the vote. I leave. Pradedame balsuoti. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir kolegiams, o taip pat ir sekretariatui už visą pagalbą. Taip pat ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Ši nuomonė yra labai svarbi, nes ji yra susijusi ir su klimato kaitro, kaitos strategija. Dėl kai kurių kompromisų buvo sunku susitarti, bet galų gale jiems buvo išreikštas platus pritarimas. Norėčiau su šito paprašyti vyko labai plačios diskusijos dėl 19 straipsnio ir 34 konsultuojamosios dalies ten kalbama apie priekybos taršos leidimais sistemas. ir galų gale buvo pasiektas kompromisas. Man atrodo, kad būtų neteisinga Man atrodo, kad būtų neteisinga dar kartą balsuoti dėl 344 pakeitimo, nes ten kalbama apie best performance. Aš norėčiau paprašyti pirmininko atitinkamai pakeisti, pakeisti balsavimo sąrašą, kad nereikėtų balsuoti dėl 354 pakeitimo, o jeigu neįmanoma pakeisti balsavimo sąrašą, tuomet prašau balsuoti prieš šį pakeitimą, prieš 354, jeigu jo neįmanoma išmesti iš balsavimo sąrašo. Labai ačiū. Mes jau tą išsiaiškinome prieš posėdį. Žinome, ką apie tai mano pranešėjas. Kiekvienas turėtų balsuoti taip, kaip jam atrodo teisinga. Taigi atskirai balsuosime dėl to pakeitimo. Kągi, Peterė, labai ačiū už komentarą kurį ką tik išsakėte, o dabar galime pereiti prie balsavimo. 18 pakeitimas oresterosi. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pirmas konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? At... Primta. Antras konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, prim, primta. Šeštas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas konsoliduotas, kas už, su žodiniu pakeitimu. Taigi septintas, kas už. Man atrodo, kad visų pirma reikia atskirai balsuoti dėl žodinio pakeitimo, nes jis nėra kompromiso dalis. Äh, Pranešėjas äh, prieštarauja, ar ne? Nes to žodinis pakeitimas prieštarauja jo nuomonį. Pranešėjas Taip, aš manau, kad šis žodinis pakeitimas prieštarauja kompromisui, taigi aš jam prieštarauju. Kągi, sako pirmininkas, dabar balsuokime dėl septinto konsoliduoto pakeitimo kompromisinėme tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Trečias konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 68, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 69, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Elektroninis balsavimas dėl 70. Alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau. Paėkime gerokai prieki. Penktas pakeitimas, trečias A naujas straipsnis. Kas už šį pakeitimą? Naujas trečias A straipsnis, penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Iš tikrųjų labai daug laiko pavyko sutaupyti pritarų šiam pakeitimui. Dabar galime eiti prie penktos straipsnio pirmos dalies. 135 pakeitimas. Richard Sieberkas už. Minutėlę. Palaukime, kol visi pabalsuos. 135. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 134, kas už. Jeigu norite, galime patikrinti elektroniniu būdu. 136 pakeitimas Teodoras Skilakakis. Jis norėtų, kad būtų patikrinta elektroniniu būdu. Prašom. Und beendet. Baigiame balsuoti. Na, iš tikrųjų, labai nedaug pritruko, bet pritruko. 134 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 133. Kas už, kas prieš, Kas susilaiko, pritarta. 132. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 137. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau šešto straipsnio penktos dalies e, C punktas. Latko Todorov Panajotov pakeitimas. 162 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt trečias ir papėti kainen, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 184. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 185. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 187. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 189. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 190, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 192, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 193, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 195, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 196, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 199. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 198. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 205 su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 212. 212. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 213. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 214. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 215. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 216. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. ist dasselbe, das müssen wir trotzdem abstimmen. 296. Artikel 11. 11 straipsnis pirmoji dalis 296 pakeitimas Oreste Rosti ir 297 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 298 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 299 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 300 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 301 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 302 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 303 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 304. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 305. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 306. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 307. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 309, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 311, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 312 kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat pritarta. 313 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 314 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad už. Pritarta. 315 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Pritarta. 316 kas už. Kas prieš kas susilaiko, atmesta. 317, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 318, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 319, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 320, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 321, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. dreihundertfünfundzwanzig fällt weg dann dreihundert 324 atkrenta, 323 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 324 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 324. Baigiame balsuoti. Vieno balso nepakanka pakeisti daugumos nuomonę. 333 kas už. Beje, jis toks pat kaip 334, taigi kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar galime pereiti prie žymiojo 354 pakeitimą. 354. Balsuokime. Kas už 354? Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Trisdešimt už, dvidešimt aštuoni prieš, vieną susilaikė pritarta. Dabar reikime prie priedų. 360 kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu 360. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 361. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 362. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 363, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trys šeši keturi iki 367, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 368, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 369 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 370 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 371 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 372 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 373, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 374, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 376, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 377, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 378, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 379, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 380, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 381, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 382, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 383, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 384, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 385, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 387, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 388, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 389, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 390, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu 390. Baigiame balsuoti. Atmesta. 391 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 393, 394, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 395, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 396, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 398, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 399 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 400 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 401 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 402 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 404. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 405. Kas už. Dabar balsuojame dėl 405. Kas už. Against. Kas prieš. Patikrinkime. 405. Beendet. Baigiame balsuoti. Prim. Für. Atmestas. 406. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 407. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 407. Und beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 408. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 409. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 410. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 411. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 19. Kas už, kas prieš, priimta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 22. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt devintas. Frederik Krys pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 30 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 31 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 32 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 33 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 34 kas už, prieš susilaikė atmesta. 36. Kas už? Ne, pirmininkas susiprašo. 35. Dabar balsuojame. Kas už, kas prieš? Susilaikė atmesta. 36. Kas už, kas prieš? Susilaikė priimta. 37. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Bet galime ir patikrinti elektroniškai, kad būtų tiksliau. Beendet. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 38. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 40. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 30, 41. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 43. Kas už, prieš 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimtas. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė irgi priimtas. Dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos elektroniškai. Pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Baigiame balsuoti. 52 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Sveikinu Pieterį Lyzę. Taip pat aš dėkoju uh, jam ir sekretoriatui už visą parengiamąjį darbą šiam balsavimui. Tai buvo labai svarbus pranešimas. Sakyčiau, kad tai bus Danijos pirmininkavimo plano per artimiausius šešis mėnesius pagrindas. Ja, wir machen weiter. O dabar toliau Mūsų dar laukia rimtesnis darbas. Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicinės paskirties maisto produktai. 21 punktas. Hello. mano visi So, energy... Taigi aš tikiuosi, kad e, diskusija dėl energijos vartojimo efektyvumo galėtų persikelti už šios salės sienų. E, ar esat jau visi pasirengę kitą klausimą aptarti? Net Richardas Zėberis ir Teodoras Kilakakis dabar jau žino, ką esam padarę. Bet darbos varkėje yra kitų klausimų. Todėl aš norėčiau paprašyti pranešėjos Frederik Rys pristatyti šį dokumentą kūdikiai mažiems vaikams, e, atsiprašau, kūdikiams ir mažiems vaikams skirti bei medicinės e, paskirties maisto produktai. Pone pirmininkė, aš pati savęs net negirdžiu. Šiandien per daug šventinė nuotaika. Tiesą sakant, e, šį reglamentą e, mes e, jau esame aptarę aplinkosaugos komitete, bet aš žinau, kad nuomonė rengiantis komitetai svarstys šį dokumentą būtent šiandien taip pat. Kolega ponas Takula ir kolegė Ivanova Imko komitete apie tai kalbės. Aš tikiuosi, kad per daug ilgai nediskutuosime, aš tik esmę paminėsiu. Jau 30 metų praėjo nuo 1977 metų Europos komisija stebi pagrindinės mytybos tendencijas ir e, kon, bando reguliuoti maisto produktų indėlį, pavyzdžiui, svorio e, metimą ir panašiai į įvairių dietų taikymą. E, Bėgant laikui šios ryties teisės aktai buvo papildomi ir dabar jau yra septyni tekstai susijęs su šiuo klausimu. Didžioji dalis tų tekstų yra priimta pagal komitologijos procedūrą ir mes iš savo pusės viską, ką galėjome, stengiamės padaryti, kad direktyva būtų parengta detali mes dabar kalbame apie ypatingos rušies mytybą, apie E, gliuteninę mytybą, apie gausiai kalorijų turinčius maisto produktus, apie ypatingų maistinių savybių turinčius maisto produktus. Dabar mes kalbame apie kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų reguliavimo direktyvą. Ir e, toliau mes kalbėsime dar detaliau apie skistuosius ir kietuosius maisto produktus. Šiandien, praėjusiu 30 metų nuo komisijos darbo pradžios, ir mūsų darbo pradžios jau yra parengti 66 e, puslapiai, kuriame yra bandoma įvertinti kūdikių ir mažiems vaikams skirto maisto kokybę. Tačiau atrodo, kad to dokumento dar nepakanka. Du aspektus išskirsiu. Pirmiausia, vidaus rinkos fragmentacija, susiskaldimą aš manau, kad reiktų diplomatiškai pasakyti, kad kai kurios bendrovės toje srityje atlieka tam tikrą uh, E, geriausių teisės aktų paiešką. Tai turbūt yra logiška ir jie e, bando naudotis tam tikromis spragomis teisės aktuose. E, štai 2006 metų dokumentai, kuriuose kalbama apie mineralus, vitaminus, apie įvairius papildus maisto produktams 2000 metais buvo priimta tokių direktyvų. Todėl šiame pranešime be kita ko reikėtų vertinti vartotojų interesus, pažiūrėti, E, kokius pirkėjai turi interesus, kokie jų yra poreikiai konkretiems maisto produktams. Galbūt tai yra tam tikrų produktų ar ingredientų netolerancija, ar e, noras numesti svorį, ar e, imtis tam tikros sporto šakos. Ir tada yra ieškomų produktų, kurie yra pagerinti, praturtinti tam tikrais mineralais ar maisnėmis medžiagomis. Ir Europos komisija padarė išvadą, e, kad, e, kad e, būtų panaikinta tam tikros srities reglamentavimo direktyva. Ir dabar, kaip žinome, Europos komisija taikosi to geresnio teisės aktų rengimo filosofijos ir bandoma atsisakyti tam tikrų reglamentų. Uh, Mes savo komitete labai ilgai rengėme dokumentą dėl e, maisto produktų ženklinimo ir vartotojų informavimo. Mes e, suprantame, kad 2012 metais tokia direktyva yra tikimasi, kad bus priimta ir neseniai įvyko e, maisto grunės komiteto e, susitikimas, kuriame buvo apie tai kalbama, o komisija savo pasiūlyme nori viską supaprastinti ir išaiškinti. Ir dabar e, sako, kad e, maisto produktai e, turėtų tenkinti vartotojų informavimo reglamentus, teisės aktus pirmiausia ir tuo pat metu turėtų būti išlaikyta teisinė bazė pirmiausia trijų rūšių produktams kūdikiams ir mažiems vaikams skirti skisti ir kietieji produktai ir produktai, kurie yra skirti e, ligonėms stebimiems e, medicinos personalo. Mes e, suprantame, kad šiai sričiai reikia ypatingų specifinių taisyklių ir pirmiausia turime kalbėti apie tai, kokios turėtų būti tokių produktų ženklinimo taisyklės dėl maisto vertingumo teiginių e, yra 246 pakeitime kalbama apie konkrečius pasiūlymus kūdikiams. Dabar kartu su šešėliniais pranešėjais mes e, šį dokumentą suderinome labiau negu buvo anksčiau ir e, susitikau su savo šešėliniu pranešėju ponu Šliteriu, Zarabu, Lioto, Gilings E, atstovančių skirtingoms frakcijoms, pasikeitėme e, nuomonėmis labai veiksmingai ir konstruktyviai. Ir aš jau dabar matau, kad šiems e, šešėlės pranešėjams mano rengiamas dokumentas yra labai svarbus. Ir mes aplinkos saugos visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetui, komitetas ypač rūpinamės, kad šis pasiūlymas būtų gerai sutvarkytas, nes tas rytis yra itin jautri mūsų gyventojams. Taigi labai svarbu aiškiai pareikšti, kad šis teisės aktas e, laikosi tam tikro iš ankstinio įspėjimo principo. Be to, čia yra daromas e, skirtumas tarp, e, atsi, e, tarp pesticidų pasitaikančių kartais pavyzdžiui, maisto, maiste skirtame kūdikiams ir mažiems vaikams arba ligonėms ir e, tam tikrų griežtų apribojimų pesticidų patepimui į maisto produktus. Mes turėtume e, griežčiau įvertinti rengiamo teisės akto kiekvieną detalę. Turbūt mūsų piliečiai būtų šokiruoti sužinoti, kad ES teisės aktuose yra leidžiama e, užfiksuoti atsitiktinai pesticidus kūdikiams skirtuose maisto produktuose. Ir aš e, žinau, kad yra numatytos ir tam tikros kitos e, cheminės medžiagos, kurių būtų galima leisti tam tikrais kiekiais. Todėl labai svarbu mums savo teisės akte įvardinti labai aiškiai draudžiamas medžiagas. Pone Zarbo ir pone Liotar e, ir ponas Pirilio, kurio dabar nėra čia. E, mes kartu su, juo, su jais rengėme teisės aktus dėl e, apelsinų sulčių ir mes nusprendėme, kad viskam turi būti sukurtos vienodos taisyklės, vienodos, e, vienodi reikalavimai. 35-42 pakeitimai šio požiūriu yra orientuoti. Liberalų frakcija iškėlė mintį, kad reikia Europos bendrovėms sukurti daugiau dinamikos. Tai yra e, būtina mūsų e, pramonės išgyvenimui. Ir galiausiai aš nesu visiškai patenkinta tuo pasiūlymu, kuris yra pateiktas dabar dėl to, kad e, tokios srities produktai galėtų būti reglamentuojami pagal e, teiginių apie maisto vertingumą direktyvą. E, supraskime, kad tai yra sanitarijos ir mytybos dokumentas. Ir labai svarbu, kad neapsiribotume tik tai e, dokumentais, kuriuose kalbama apie mm, teiginius, kad e, ten yra vienokių ar kitokių vertingų maisto medžiagų. Mes turime suprasti, kad visus mano, visos, visi pasiūlymai, kuriuos aš e, gavau, mane e, privertė pakeisti net tris pakeitimus dėl dokumento taikymo apimties. E, mažo koloringumo maisto produktų reglamentavimas yra naujas rytis, apie ką mes kalbame. Ir tame uh, ypatingai mažai kalorijų turinčių maisto produktų apibrėžime reikėtų įvardinti e, visus produktus, kurie yra dažnai medicinės paskirties. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad gyventojai negali tik maitintis e, tokiais produktais. Mes e, galvojame čia apie dietą, kurie, kurios dienos norma yra nuo 400 iki 800 kalorijų. Tai nėra įprasta norma. Aš e, E, tikiuosi, kad tokiuose komitetuose kaip mūsų nebus žaidžiama tokiais e, faktais. E, nes matome, kad Europoje vis daugiau nutikimo, nutukimo atvejų. Nutukimas kai kas netgi nori pareikšti, kad nėra lyga, bet taigi pasaulio sveikatos organizacija yra pareiškusi visai neseniai, kad nutukimas yra chroninė lyga ir mes turime uh, E, čia įvardinti e, gana rimtų argumentų. Kitas dalykas dėl taikymo srities. Aš netrukus to baigsiu. E, produktai, kurie yra skirti pacientams, kurie netoleruoja vienokių ar kitų produktų, pavyzdžiui, laktozės, gliutenų ar panašiai. Turime sukurti stabilę juridinę bazę tokių produktų reglamentavimui ir su, dėry, su taryba dėl to dabar labai daug deramės. E, bus parengtas naujas reglamentas, apie kurį aš e, toj kalbėsiu. Tai yra naujas e, produktų ženklinimo dokumentas, informacijos apie maistą vartotojų reglamentas. Ir ten bus aiškiai kalbama, kad turi būti pateikta informacija apie, apie alergenus vartotojai. Ir mes kalbėsime konkrečiai apie gliutenus ir laktozę, kurie turi būti nurodyti etiketėse. Uh, Labai svarbu numatyti, kad bus sukurta tvirta juridinė bazė toms tikslinėms gyventojų grupėms, kurios dažniausiai yra ir pažeidžiamos. Ne visuomet reikia iš naujo kurti naujus teisės aktus. Kartais pakanka tiesiog geriau pritaikyti jau turimus e, dokumentus ir būtent dabar mes dar kalbame ir apie dokumentų pateikimą visuomenė, apie skaidrumą. Pona Šliteris tą temą labai domisi. Mes čia kalbame apie maisto produktų kokybę ir infor visuomenės informavome apie tai. Tai yra sritis, kurioje skaidrumas yra būtinas. Aš noriu padėkoti visiems E, kurie man padėjo renkti šį dokumentą. Mes bendradarbavome su keletu komitetų. Dėkoju mūsų komiteto sekretoriatui, dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams, visiems lobistams ir suinteresuotoms pusėms, su kuriamis aš susitikau. Dėkoju parlamento juristams, lingvistams, kurie nepaprastai daug laiko skiria tam, kad siūlomi pakeitimai būtų juridiškai suderinti. Ir galiausiai dėkoju savo asistentiai Patricijai Odiber, nes uh, ji e, turi trejų metų kūdikį ir jai ši tema itin aktuali todėl ji labai daug prisidėjo prie šio dokumento rengimo. E, dėkoju ir aš dabar lauksiu jūsų komentarų. And... Ačiū, pradėkime nuo šešėlinio pranešėjo, nes dar liko vienas klausimas darbo atvarkėje, turime kalbėti trumpai, šešėliniam pranešėjom po, po tris minutės, pirmiausia, Ertlangė. Užteks ir trijų minučių, keturi pastebėjimai. Visų pirma, komisijos bendras požiūris yra racionalizuoti galiojančius teisės aktus, tai tinkamas požiūris, ką mes turėtumėm padaryti, tai išsiaiškinti, kurios grupės yra tiek pažeidžiamos, kad iš tiesų reikia specialių teisės aktų, specialios sistemos, kur būtų uh, E, nurodyta, kokia jiems skirto maisto sudėtis. E, tai tikslingai yra e, kūdikių atveju, specialios paskirties maisto produktų atveju ir galbūt mažo kaloringumo produktus taip pat reikėtų įtarti. Labai daug kalbama apie tos produktus, kurie dabar valstybėse narėse patenka į tokio reglamentavimo sistemą, o vykdant tokį racionalizavimą nebepateks. Ir vis dėlto daug kas turi pasikeiti pasikeiti, pasikeisti vartotojų požiūrių gluteno atveju, kaip būtų galima užtikrinti, kad taisyklės, kurios e, taikomos siekiant nurodyti e, mažą gluteno kiekį, liktų tokios pačios, taigi, e, kad būtų galima pasitikėti, kad maisto sudėtis tokia pati yra nepriklausomai nuo to, ar specialus reglamentavimas taikomas, ar bendrasis maisto produktų reglamentavimas vis dėlto neišspręsime kompensavimo e, problemos per valstybių narių draudimo sistemą ir neturėtumėm to siekti daryti europinių lygmenių dabar dėl pieno įdomus klausimas. Norėčiau paklausti komisijos, ar dabar e, tie maisto produktai nebepateks į teisės aktus, manyčiau, kad e, tai geras požiūris, kas pasikeis vartotojams. Na, aš nenoriu uždrausti e, to, e, tokių produktų, jeigu žmonės nori mokėti daug už produktą ir bus kas pasakys, kad ir kūdikiai iki vienerių metų gali gerti karvės pieną, tai, tai gerai, tegu lieka tie produktai rinkoje. Uh, o ar tam taikytinas bendrasis maisto reglamentavimas, ar vis dėlto vartotojams čia bus tam tikras pasikeitimas. Taip pat klausimas komisijai, kokia dabartinė situacija yra, ar vaikams skirtas pienas dabar leidžiamas yra, ar valstybėse narėse vienose specialiai reglamentuojami tie maisto produktai, o kitose bendrai reglamentuojami. Uh, Ir manyčiau, kad tokie produktai mano, mano supratimu turėtų nepatekti į specialią reglamentavimo sritį. Ir paskutinis pastebėjimas, tai mokslinė sritis ir jeigu bus inovacijų, reikia pasirūpinti, kad produktais būtų leidžiama prekiauti rinkoje. Ir dabar kitas klausimas dėl augalų apsaugos produktų. Uh, kas jau dabar galioja ir kokios papildomos apsaugos dar reikia. Aš nenorėčiau e, kartoti diskusijų dėl augalų apsaugos teisės aktų, kalbant apie e, šitą e, sistemą, kad būtų galima užtikrinti didžiausią apsaugos lygį kūdikiams ir, ir ligonėms. Aš nenoriu kartoti diskusijų, bet vis dėlto kokia komisijos nuomonė, kaip būtų galima rasti iš jūs milijotoje srityje. Lina McKevin, pavaduojanti kitą šešėlinę pranešėją. Taip, nesu ekspertė šio klausimo, tačiau dėmesį išklausiau pranešėjus ir norėčiau tik tai pasakyti, kad kaip ir pranešė, sveikiname komisijos pasiūlymą, pritarėme tikslui ir bendrai krypčiai dėl konkrečių klausimų, dėl mišinėlių kūdikiams. Uh, Mūsų šešėlinė pranešė norėtų matyti veiksmus skirtus e, pesticidams, ypač kalbant apie e, kūdikio maistą. Ner, neramina komisijos pasiūlymas. šešėlinė pranešėja sunerimusi, gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl nori pakeisti eksporto taisyklės. Manytumėm, kad tokios pat nuostatos turėtų galioti ir mūsų rinkoje parduodamiam produktam ir eksportuojamiam produktam. Uh, Tėvams neaišku dar, kuo skiriasi mišinėliai kūdikiams ir šiek tiek vyresniem vaikam. Pavyzdžiui, noriu nupirkti mišinėlį dukteriečiai ir pastebėjau, kad netaip lengva tai padaryti, nes viena reklama skirta kūdikiams, kita vaikams vyresniems negu šeši mėnesiai vaikams skirtas pienas, klausimas, e, kad tai turėtų būti reglamentojama pagal šį reglamentą ir e, tas pritartumėm pranešėjos pakeitimams, siekiant atsižvelgti į skirtingas apibrieštas galiojančios teisės aktuose, siekiant užtikrinti, kad taikymos rytis būtų siaura ir kad visi produktai būtų reglamentojami pagal sveikatingumo teikinių reglamentą. Uh, reikia pateikti informaciją ir medikams, ta informacija konkrečiai skirta medikams, o nereklamuojama ligonėms. Ir medikai, ypač akušerės, turėtų turėti galimybę gauti tokią informaciją ir patarti tėvams ir ligonėm dėl produktų skirtų svorio metimui, čia galbūt nereikėtų specialių nuostatų, tačiau dietiniai produktai skirti nu, nu, nutukimui, čia tą reikėtų įtraukti į specialų reglamentavimą dėl produktų. Be gluteno tai reikėtų reglamentuoti pagal vartotojų informavimo apie produktus uh, reglamentą, pritartumėm, kad reikėtų informuoti apie nanomedžiagas ir taip pat pritartumėm tam, kad kiekvienai maisto kategorijai reikėtų numatyti ir neprivalomą sudėtinių dalių sąrašą. Dabar dėl mišinėlių kūdikiams ir vyresnio amžiaus šiek tiek vaikams, jeigu uh, E, EFSA nurodo, kad tai naudinga e, vaikams, e, tai reikėtų privaloma tvarka įtraukti tokią sudėtinę dalį į mišin, mišinėlius. Tai neturėtų būti brangesni tik tai produktai, kurių kokybė būtų geresnė negu kitų. Ir norėtumėm pasiūlyti išbraukti e, tą sąrašą e, papildom, e, papildomų priedų, tai turėtų būti įtraukta į bendrą sąrašą. Ačiū pranešėjai, jie dirbo labai išsamei, na, neminėsiu visko, su kuo nesutinku, tik tai porą dalykų. Man kyla klausimas dėl labai mažo kaloringumo dietų klausimo iš pradžių girdėjau, kad dėl medicininių priežasčių tai buvo įtraukta, atlikau tyrimą ir kiek pastebėjau, jeigu sudėsime, e, kiek e, kainuoja nutikimo, e, nutukimo problema, širdies lygos ir, ir taip toliau, ir taip toliau, turim galvoje, kad ši problema vis vis didėja, mačiau iš tyrimų, kad nutukę žmonės nenori eiti pas gydytojus ir jie 8-9 kartus mažiau linkėja kreiptis į gydytojus negu normalaus svorio e, žmonės. Tai e, man atrodo, kad tai kirtusi su, su logika, kad jie norėtų pasinaudoti tokia mažo kaloringumo dieta ir e, turbūt nelogiška reikalauti, kad jie kreiptųsi uh, į gydytojus, kai iš tikrųjų tyrimai rodo, kad jie nelinkia to daryti, jeigu nėra kitų medicinių komplikacijų ir nebūtų. Ir turbūt būtų, būtų gerai skatinti uh, žmonės mesti svorį, kol dar nėra kitų medicinių komplikacijų. Na, žinoma, daug teisinių pakeitimų priklausys nuo to, ką mes sutarsime dėl sveikatingumo teiginių, nes mes siekiame, siekiame kad būtų einama ta e, linkme. Aišku, komitete dar daug ką reikia e, nudirbti. Uh, Ir tas pats klausimas man kyla dėl pesticidų klausimų, nes čia atversime naują problemų skrynę ir gal nesu tikra, kad čia tinkama tam vieta. Žinoma, vartotojai turi turėti galimybę rinktis, bet dabar um, tą galimybę jie, uh, jie turi, ar jie renkasi ekologiškus maisto produktus ar ne. Ir turbūt neprotinga būtų čia uh, pradėti kelti šitos argumentus. Aš norėčiau padėkoti Frederik Krist už tokią parengtą nuomonę. Aš manau, kad e, jau per pirmąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą parodė, kad dėl daugelio klausimų mes galime susitarti. Tikiuosi, kad paskutinis galtinis rezultatas bus blogas. Aš e, norėčiau uh, išsakyti panašią nuomonę kaip Linda McCaivin būtent, kad dabar esančios taisyklės dėl kūdikių maisto yra geros, nes nėra per daug reklamos ir panašiai. Aš manau, kad tai galėtų būti išplėsta iki vaikų nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus. Man patinka tai, kad nėra per daug reklamos tais klausimais. Ir būtent apie tai mes nemažai padiskutavome. Kitas dalykas, ar mes e, galime e, susitarti dėl to, kaip taisyklių išplėtimas iki vėlesnio amžiaus, nuo 6 iki 12 mėnesių. Dabar aš norėčiau grįžti prie to, apie ką kalbėjo Delangė ir panašiai, ir kiti asmenys panašius dalykus kaip augimas ir panašiai. Aš manau, kad absurdiškai yra tai, kad kalbame apie skirtingų kategorijų pieną augantiems ir panašiai vaikams. Karvės pienas e, su papildomais sintetiniais priedais. Taip turime įvardinti tą pieną ir nieko kito nereikia čia prigalvoti. Viskas turi būti aiškiai vardinta. Dėl gliutin, gliutenų. Aš tikiuosi, kad mes galime sureguliuoti tą sritį su alergenų dokumentais. Ir e, tos e, ribinės e, sumos, kurios yra nustatytos dabar, jos turi būti išlaikytos, nes nes žinome, kad kartais gliukenų kiekis būna labai mažas, mažiau negu 20 mikrogramų E, per dieną jo gali žmonės vartoti, todėl būtina etiketėse tai nurodyti. Kitas dalykas dėl tų labai mažai kaloringų dietų. E, mes kalbame apie medicininius maisto produktus. Jeigu čia bandom kažką performuluoti, tai mes turime išsiaiškinti, kad uh, E, tie žmonės, kurie gauna ypatingai mažai, mažai kaloringą režimą, gautų papildomus priedus ir papildomas maistinės medžiagas. E, labai gerai, kad mes kalbame apie tam tikrą medicininę priežiūrą tokių dietų režimų atveju, nes kitaip gali kilti labai rimtų problemų. Ir galiausiai noriu dar iškelti klausimą dėl nanoproduktų kaip pranešėja minėjo ir skaidrumas man yra labai aktualus. Visus šios klausimus turime aptarti. Taip pat noriu pasakyti, kad vaikai vaik, ir maisto produktai kūdikiams E, kartais turi valgyti tikrai neskanius produktus. Mano paties vaikai turėjo valgyti tikrai labai neskanius produktus. Ir turim apie tai kalbėti, kad tais atvejais priedai kartais yra reikalingi. Patoriau, ponė Andrėja Sanoni. Grazie. Desidero per prima cosa complimentarmi con la collega. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti kolegę parengus tokį pranešimą bendrai. Taip pat norėčiau pasveikinti ją pasirinkus tokią strategiją. Mes manome, kad reikia daugiau dėmesio skirti žmonėms kerčiantiems nuo e, Sirijak Ir ypatingą dėmesį reikia e, šiems žmonėms skirti. Italijoje e, tai itin aktualu, nes daugelis bendrovių negali paremti pranešėjo siūlomų pakeitimų, nes nors mes pripažįstame, kad ši problema yra labai specifinė, jeigu e, bus gaminami produktai be gliutenų, tai bus taikoma tada jiems direktyva priimta 2011 metais 69.2.011.11. Ta direktyva yra taikoma visiems e, plataus vartojimo produktams, taigi visiems visuomenės nariams, o ne tik e, žmonėms, kurie netoleruoja glutenų, ne tik e, produktams be glutenų. Taigi mes turime kalbėti apie atskiras produktų rūšis skirtas žmonėms, kurie yra nepakantus glutenų atžvilgių, ne, ne, netoleruoja glutenų. E, taip pat turime kalbėti apie labai mažai kaloringą dietą ir čia iškylančius specialius poreikius. Pirmiausia, reikia vertinti žmonių mytybos poreikius. Negi dabar priimsime naują teisės aktą žmonėms, kurie e, netoleruoja gliutenų. Mes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie e, žmonės, kurie kenčia nuo e, E, specialios lygos. Silijak yra nepa, e, nepaprasčiausia netolerancija, tai yra chroninė lyga. Yra e, surinkti moksliniai duomenys, rodantis, kad dieta be gliutenų yra priskiriama tik tai tada, kai e, yra pakankamai medicinių priežasčių ir išduodamas receptas. E, įvairios rimtos, įvairių rimtų padarinių sveikatai gali iškilti, pavyzdžiui, žarnyno problema arba seroporoziozės problemų, jeigu bus kitaip. Please. Toliau Krista Klas, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Turiu vieną minutę, taigi paminėsiu labai konkretų klausimą. Man atrodo, kad mes neturėtumėm dubliuoti darbo Karšliuter tą taip pat žino. Visiškai neseniai mes diskutavome apie pesticidų reglamentą, žinome, kas ten parašyta. Ir man atrodo, kad dabar jeigu yra tokių medžiagų, kurių negalima nustatyti, tai kyla problema. Kai kalbėjome apie pesticidų reglamentą, sakėme, kad reikia atsižvelgti į pažeidžiamas asmenų grupės - vaikus, jų motinas, negimusius vaikus, dar negimusius vaikus. Taigi reikėtų nepamiršti tų anksčiau vykusių skausmingų diskusijų. Aš manau, kad reikėtų padaryti reglament, nuorodą į tą reglamentą, kuris dabar jau egzistuoja. Uh, jo reikėtų laikytis. Jeigu mes sakome, kad pesticidų liekanos gali sudaryti nedaugiau kaip 0 procentų, e, viskas gerai, tačiau gali būti ir natūralių nuodingų medžiagų, kurios taip pat e, gali kelti pavojų. Taigi turime dirbti kryptingai. Tikrai nemanau, kad mes norėtumėm uh, kad galų gale nebūtų Europoje gaminamas kūdikėlių maistas ir kad viskas būtų importuojama iš Azijos. Kai kalbame apie augalų apsaugos priemonės, tai nepamirškime ir to pesticidų reglamento ir ten nurodytų labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių. Taigi tiek, ačiū. Dankeschön, and the next speaker is Gardini. Sì, grazie. Eh, voglio essere... Ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai, tačiau turiu pasakyti, kad mes, italai, valgome daug picos, duonos, daugelis mūsų valgomų produktų turi daug gluteno, todėl mums tas klausimas nesvetimas, bet šiam klausimui Italijoje reikės e, daugiau e, laiko. Italijoje tai pradėta svarstyti prieš kurį laiką. Jau dabar kuris e, laikas įmonės gamina kokybiškus tokius produktus. Ir kar, kartu su kolegom iš Italijos e, noriu pasakyti, kad e, glutenui netolerantiški žmonės e, pradėjo maitintis produktais be gluteno. Ir e, buvo kalbėta apie e, žarnyno problemas, osteoporozę, bet ir kitų problemų yra, nes asmenys netolerantiški gliutenui turi labai atsargiai maitintis, nes yra kitų svarbių pasiekmių, kaip, pavyzdžiui, nevaisingumas, persileidimai, kitos problemos. Ir iš tikrųjų kalbame apie labai pažeidžiamą grupę. Ir kaip tik tai todėl svarbu, kad uh, labai griežtai e, stebėtumėm maisto produktus. Ypač, e, kai kalba eina apie tokią jautrę asmenų grupę. E, Riškėja situacija, kai, kai, valstybės, kai kuriuose valstybėse narėse, kai kas sako, kad pasijutau geriau, kai pradėjau maitintis produktais be gliuteno, tai pasakytina galbūt apie plačią visuomenę, e, tačiau e, neturime mažinti savo standartų, kalbant apie asmenės sargančius celiakinę lygą ar netgi apie plačią visuomenę. E, toliau kitas Italijos atstovas. Ačiū. Galiu tik tai visiškai pritarti tam, ką pasakė kolegė Fone Gardinė. Esu tikras, kad pranešėja nenorės e, e, sieti pasiūlymų vien tik tai su ekonominė situacija, bet reikia nepamiršti apie rimtai sergančių gyvenimo kokybę. Sergantis celiakinė lyga e, rizikuoja savo gyvybę ir nežinau, ar pranešėja žino, kad jei raginsime iš, išlaikyti uh, tos produktus skirtus sergantiems celiakinę lygą, tai, tai įmonės tiesiog negalės pelningai dirbti ir rezultatas bus priešingas negu kad pranešėjas siekia. Žinome, kad apie 80 procentų šių lygų pripažįstamos yra ir kalbam apie e, didžią, didžiąją e, dalį tų, kurie e, nukentėtų. Negalime rizikuoti ir daryti rimtos lygos, kaip tik tai todėl Italijos delegacija pridėjo priedą prie pranešimo, kadangi tiek daug sergančių skrandžio žarnyno lygomis Italijoje, galbūt daugiau negu kitose e, Europos valstybėse, kaip tik tai todėl mes ir sakome, kad turime teisę turėti tokius produktus. Dauguma jų turi teisę maitintis tokiais produktais, gauti jos nemokamai. Ir jei Italijoje nebus galimybės gydytojams skirti tokių maisto produktų, tai patirsime ir ekonomiką žalą, ne tik tai žalą visuomenės sveikatai. Kaip tik tai todėl prašytumėm pranešėjos pergalvoti pasiūlymus šio klausimo ir prisiminkime, kad vartotojai prašo mūsų e, palikti šitas garantijas dėl produktų skirtų sergantiems skrandžio žarnyno lygomis. Ačiū. Aš pirmiausia noriu pagirti pranešėją ir e, pirmiausia už tai, kad diskusija taip gerai parengta. E, aš prisidėdama prie diskusijos noriu pakartoti tai, ką sakė ponas Langen. Reikia galvoti apie galutinį vartotoją, pavyzdžiui, tėvus, kurie perka maisto produktus savo vaikams. Labai svarbu, kad nepainiotume vartotojų uh, interesų. Mes turime siekti gerinti jų tenkinimą. Turime e, nustatyti taisyklės e, dėl e, tokių produktų pateikimo į rinką. Ir tos sąlygos pateikimo į rinką negali pablogėti. Pranešėja tai ir sako. Taip pat aš manau, kad reikia sukaupti šiek tiek daugiau ekspertų, diskus, ekspertų išvadų, kurių pagrindų grytume diskusijų ir tada mes galime nustatyti apribojimus. Dietiniai maisto produktai turėtų būti detaliau reglamentuojami. Reikia daugiau mokslinių įrodymų, tikslesnių faktų, kad mes žinotume, apie ką kalbame. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai norėčiau pateikti klausim, suteikti dar vienai parlamentariai galimybę pateikti klausimą. Kaip aš suprantu, uh, Pagrindinis klausimas Italijoje yra tas, kad kai yra pripažįstama lyga, tai gali būti e, kompensuota jomis gydimas pagal draudimo sistemą. Taigi mano klausimas yra toks. Kompensavimo e, problema, ar ji taip pat turi, ar ji neturėtų būti išspręsta Italijos lygmenių, kitaip tariant, Italijos vyriausybė gali nuspręsti, jeigu uh, produktai be gliutenų neįeina į parlamento reglamentavimo ateitį, apimti, tai galbūt Italijos lygmenių galėtų būti imamasi veiksmų. Kitas dalykas, niekas nepasikeis galutiniam vartotojui dėl to, kad produktai be gliutenų bus išimti iš bendro, iš specifinio reglamentavimo dokumento ir bus perkelti į bendro reglamentavimo dokumentą. Mes turime suprasti, kad galiausiai tas produktas turi būti pateiktas vartotojui, ar nebūtų prasmingiau sukurti vienodą bazę visoje ES, o kompensavimo problemas palikti ES valstybėms narėms. Tiesą sakant, aš pats norėjau panašų klausimą pateikti Europos komisijai. Ar dėl kompensavimo klausimas yra aktualus tik Italijai, ar jie pastebėjo su jūsų pasiūlymu ir e, mūsų E, teikiamais pasiūlymais, e, nes e, mūsų valstybėse, mano šalyje taip pat yra labai daug žmonių, kurie netoleruoja gluteno ir atrodo, kad gliute, tos ryties reglamentavimas yra gana efektyvus, kai turiu galvoje ir ES maisto produktų ženklinimo direktyvą. Dar žodis ponio Okony. Ačiū ponė pirmininkė. Mėlėjų kolegos, aš irgi noriu padėkoti už labai kokybišką pranešėjos darbą. Viskas jau buvo pasakyta, nenoriu kartoti to, kas jau pasakyta, tik porą minčių išsakysiu. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kad Europos komisija galėtų skatinti valstybės narės šviesti visuomenę, tam tikros pedagoginės veiklos imtis, nes vis dažniau vaikai nutunka. Vaikų nutukimo lygis visose ES valstybėse narėse auga, taigi tai aktualu visiems vis daugiau vaikų valgo um, um, keptą maistą, saldžius produktus, geria gazuotus produktus. Uh, Aš e, e, manau, kad gydytojai, pediatrai, e, pačios akušerės turėtų būti geriau informuojamos apie rizikos lygmenį ir turėtų būti vykdoma tam tikra pedagoginė veikla. Ir Europos komisija turėtų paskatinti valstybės narės to imtis. Lygiai taip pat, kaip kad yra daroma, pavyzdžiui, informuojant visuomenę dėl mirštamumo keliuose, autovarijose. Ir mes žinome, kad Europos valstybių narių šviečiamoji veikla toje srityje duoda gerų rezultatų. Ačiū Europos komisija dabar gali pakomentuoti. Ar ponas Matijodakis tema pasakys? Taip, prašau. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Ačiū už tai, kad pateikėte ir klausimų komisijai. Leiskite pradėti nuo padėkos poniai Rys. Ačiū už tai, kad taip e, puikiai pristatė mūsų pasiūlymo kontekstą. Taip pat e, ačiū jai ir už tai, o taip pat ir šešėliniams pranešėjams už parengtą pranešimą. Mes labai džiaugiamės, kad Iš esmės jūs pritarėte komisijos pasiūlymui, o taip pat ir diabetikams skirto maisto apibrėžimo atsisakymą. Taip pat e, džiaugiamės tuo, kad jūs laikotės tokios pat nuomonės dėl liekninančio maisto, labai nekoloringo maisto. Galiu pasakyti, kad komisija atidžiai klausosi jūsų susirūpinimo. Vis dėlto mes manome, kad tas susirūpinimas yra labiau susijęs su tokių liekninančių maisto produktų naudojimo, kai jie pakeičia visą įprastinį dienos maisto racioną. Taigi, kaip jau sakiau, komisija tikrai atidžiai klausosi. Dėl gluteno neturinčių produktų įtraukimo į taikymos rytį. Tam pritarė parlamento nariai. Norėčiau jūs patikinti, kad taisyklės dėl diabetikams skirto maisto, o taip pat ir asmenims sergantiems skrandžio bei žarnyno lygomis maisto, čia niekas nepasikeis išliks lygiai tokios pačios taisyklės, sąlygos dėl teiginių susijusių su e, gliutenais ir gliuteno nebuvimu išliks tokie patys. Ta pati galiu pasakyti ir su teiginiais apie skrandžio ir žarnyno lygas. Vėlgi viskas liks lygiai taip pat. Tikrai e, neketiname pakeisti uh, tų taisyklių, kurios e, skirtos apsaugoti asmenis sergančius skrandžio ar žarnyno lygomis. Valstybės narės e, turėtų kompensuoti tokių produktų naudojimą. Uh, lygiai tokiu pat principu, kaip kad valstybės narės gali nuspręsti kompensuoti maisto naudojimo kitais mediciniais tikslais vartojimą. Taigi iš valstybių narių jokios galimybės nėra atimamos, valstybės narės ir toliau gali kompensuoti tokius maisto produktus. Toliau pesticidai. šį klausimą minėjo beveik visi pasisakiusiai pranešėjo ir bendra pranešėjai. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė pane Klas. Mes sutarėme dėl to, kad pesticidai neturėtų būti naudojami gaminant tokius maisto produktus. Vis dėlto Jeigu mes sakome, kad draudžiama naudoti pesticidus, tai aš nemanau, kad tokiu būdu pasieksime savo tikslą. Nes mums reikia nustatyti tam tikras ribas. Tai yra 0,01. Tai yra tokia e, riba, kur yra nustatyta 2005 metų pesticidų reglamente reglamento numeris 396. Taigi tai yra tam tikra ribinė vertė. kuri rodo, kad galbūt pesticidai ir nebuvo naudojami, bet pesticidais galbūt buvo užteršta dirba auginant ankstesnės kultūras, taigi gali būti dėl to likę tam tikrų pesticido liekanų. Gerbiami parlamento nariai, tikrai tokia riba užtikrina geresnę apsaugą negu kad nuostata, kad draudžiama naudoti pesticidus. Mes visi esame susirūpinę dėl mažų bei vidutinių įmonių. Mes manome, kad kalbant apie nuostatas dėl teiginių, yra pakankamai gairių. Jeigu dabar mes patvirtintumėm gairias gyvendinimo aktais arba netgi deleguotais aktais, kaip kad buvo siūlyta, Tai manau, kad tokios gairės taptų teisiškai saistančių privalomų instrumentų, o tai tikrai nėra tai, ko prašo mažos bei vidutinės įmonės. Taip, įmonėms reikėtų padėti įgyvendinti reglamentą, naująjį reglamentą, tačiau ne tai teisiškai saistančių gairių pagalba. Pane Langers tiravosi dėl. Dėl augimo pieno. Kas atsitiktų, jeigu šie maisto produktai nepatektų į šio reglamento taikymus rytį. Na, tuomet būtų taikomos horizontalios taisyklės, bendro pobūdžio su maisto produktai susiję teisės aktai. Uh, tikrai negalim, nereikėtų įsivaizduoti, kad tokie maisto produktai tiesiog ims ir dinks. Įmonės turėtų pateikti dosiją dėl teiginių. Pirmininkas. Betgi pats ta žodis growing up, augimas, augimas skatinantis, jau kaip ir yra teiginys komisija. Taip, tai yra nuoroda į augimą jau yra pripažįstama reglamento nuostatose, kad tai jau būtų teiginys, kad tas produktas skatina augimą. Kai kurios valstybės narės naudoja kitokius pavadinimus, kaip kad e, e, kūdikių um, pienas, kūdikiams skirtas pienas ir panašiai. dėl tų produktų, kurie jau dabar yra rinkoje. Komisijos buvo teirautasi. Kiek mes suprantame, šiuo metu yra dvi produktų rūšis. Viena tokių produktų rūšių yra tokie produktai, kurie yra sudaryti iš proteinų ir kitų modifikuotų komponentų paimtų iš karvės pieno. Na, o kitose produktuose karvės pieno yra didžioji dalis. Daugiau kaip 90 procentų. Taigi, į tai taip pat reikėtų atsižvelgti, vertinant, kiek pagristas yra teiginys. Pane Makaven, panios Šabų vardu pateikė pasiūlymą, kad mes turėtumėm apriboti kai kurių teiginių reklamavimą. Pavyzdžiui, kad produktai yra skirti kūdikiams nuo 6 iki 12 mėnesių. Tokie produktai pat tenka į konkrečias direktyvas ir mes nemanome, kad e, tą reikėtų daryti dabar, peržiūrint e, pagrindų reglamentą. Na ir galiausiai. Norėčiau patikinti visus, kad e, taisyklės dėl eksporto yra kuo puikiausiai išdėstytos pagrindinio teisės akto 11 ir 12 straipsniuose. Ten kalbama apie maisto produktus, kurie yra eksportuojami iš ES. Tos pačios taisyklės, kurios taikomos maisto produktams ES viduje, turėtų būti taikomos ir eksportuojamiams produktams, nebent importuojančios šalis reikalauja kažko kitko. Taigi turime laikytis atsargumo principo. Šis principas yra įtvirtintas pagrindinėme teisės akte, kuris patvirtintas 2002 metais. Ir tas teisės aktas yra taikomas horizontaliai. Ačiū, pirmininkė. Taip, tačiau čia aiškiai pasakyta, kad jeigu bus įrašyta nuostata čia, ji bus viršesnė. Žiūrėsim, taip, parlamentas nori to ir to ir ar tai bus atsižvelgima. O dabar žodis poniai Rys pranešėjai. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être hyper brève. Enfin, je... Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai ir aš pabandysiu atsakyti e, konkrečiau, nes e, atrodo, kad e, šį kartą aš pradingau tarp bediskutuojančiųjų dabar dėl tos pagalbos vaikams aukti. Aš jau anksčiau apie tai kalbėjau ir aš išlaikau savo poziciją. Mes turime atsižvelgti į realius mytybos poreikius, bet kai sakome, kad pienas padeda vaikui aukti, tai yra susijęs su maistinė verte, tarsi teiginiu apie maisto ypatingą savybę. Ir E, mes e, todėl turime tik išsiaiškinti, ar iš tiesų tai yra reikalinga vaiko mytyba, ar tai yra tik tais marketingo žaidimas. E, aš sakau, kad mes turime išsiaiškinti, kada kas yra reikalinga. Pone Makavin kalbėjo apie maisto produktus um, skirtus uh, svoriui mesti. Pone Sarbu turbūt labai teisingai paminėjo, kad tas klausimas jai yra labai aktualus. Aš visiškai sutinku su jos argumentais, nes aš, aš nemanau, kad būtent čia šiame dokumente reikėtų atsakyti į visas jai rūpimas problemas. E, dėl atskiro sąrašo aš manau, kad 50-51 pakeitimai ir ponas Šliteris apie tai kalbėjo, e, apie tai kalba, kalbame apie tą žymų į ES sąrašą, kuris turi būti e, sutvirtintas, pagerintas ir turime atsižvelgti į konkrečius specifinius dalykus. E, pagrindinis dėmesys turi būti skirtas kiekvienai visuomenės grupiai, e, specifiniai visuomenės grupiai. Ponios Gerling klausimas, aš be bejonės jos. Uh, klausiausi ir aišku, e, nutukusiems pacientams jų e, problemos yra aktualiausios, Ir kai sakome, kad e, dienos režimas turi apsirižboti 400-800 kalorijų, tai žinoma, kad čia turi būti numatyta privaloma benzinė priežiūra. Tačiau skirtingose valstybėse narėse padėtis labai smarkiai skiriasi. E, Pažiūrėjungtinėje karalystėje kai kurie liekinantis produktai yra parduodami laisvai, o kitose šalise jų pardavimas yra ribojamas receptais. Ir e, todėl Mes dabar teigiame tik tai pasiūlymą tuo klausimu ir tikimės, kad jam pritars didžioji dalis valstybių narių. Pona Šliterį, jūs atrodo su viskuo sutinkate, aš su viskuo taip pat sutinku, ką jūs pasakėte, bent jau aš taip viską pasižymėjau. O dabar klausimas dėl glitimų. E, atsakysiu kolegai Msitalams, Rosys, Sinoni ir kitam kolegai, kurio nebeliko salėje. E, žinoma, mes neignoruojame ne, ne e, šios ryties ir komitetas, ir komisija šį klausimą įvardino kaip itališkai ir e, buvo iškeltas tas kompensavimo klausimas. Mes turime patys pasvarsyti, ar šį sritis yra mūsų kompetencijos rytis. Aš galiu pasakyti kolegoms iš Italijos, kad yra nustatyta ženklinimo procedūra ir visuomenės informavimo procedūra. Ir turimegi dokumentą, kuriame yra konkrečiai kalbama būtent apie etikečių formulavimą ir apie tai, kas ten turi būti surašyta. Mes pripažįstame, kad ta seliaknė lyga žarnyno ir skrandžio e, lygos e, turi e, susilaukti ypatingo dėmesio, bet jau italai patys turi nuspręsti, kaip bus kompensuojama e, gydy, kaip bus kompensuojamas gydimas. E, ne mes 27 valstybių lygių tokius klausimus sprendžiame. Aš manau, kad šiame teisės akte apie tai irgi nekalbėsime. Dėl pesticidų sutinku su visais, kurie apie tai kalbėjo. Uh, Mes stengiamės kuo geriau tą sritį sutvarkyti, nesikartoti, nesidubliuoti ir e, kuo geriau tenkinti visus vartotojų e, pageidavimus. Buvo pasakyta, kad nėra absoliučios ribos nustatyta dėl pesticidų e, kiekio ir dabar būtų labai sunku pasakyti, E, kažką tiksliau, bet 2006 metais buvo parengta pašarų direktyva, apie kurią mes labai plačiai diskutavome ir mes dabar peržiūrime. E, ypač daug ko galime iš ten pasimokti rengdami dokumentą dėl kūdikių ir e, vaikų maisto. Mes sakome, kad turi būti draudžiami pesticidai ir E, žinoma, kartais e, tokie faktai bus užfiksuojami, bet kai kalbame apie tą geresnio reguliavimo principą, visuomet stengiamės rasti galimybės tiksliau ir paprasčiau padėti pažeidžiamioms visuomenės grupėms. Poni Aukoni, kurios irgi čia jau nebeliko, galiu pasakyti, kad pritariu viskam, ką jūs išsakėte. Nutukimo klausimus mes jau ilgą laiką sprendžiame, buvo baltoji knyga, buvo žalioji knyga, aš pankyti rašiau, rašiau e, renkiau dokumentą apie gyvenimo būdą ir nutukimą Europoje. Rezultatai yra e, labai gausus ir skirtingi, turime daugybę e, dokumentų parengtų ir sveikatos komitete ir kitose komitetuose. E, čia mes bandome parengti teisinę priemonę, kuri yra gana specifinė, bet joje bus atsižvelgiama ir bendresnio pobūdžio klausimus. Taigi čia ir baigiu ir galiu pasakyti, kad mes kartu bandysime sutvarkyti pasiūlytus pakeitimus ir man atrodo, kad ir bus įmanoma sutarti per pirmąjį svarstymą. Na, pažiūrėsime, kai viskas pavyks, pakeitimus galime teikti sausio 18 valandos, 12 valandos planuojame balsuoti Envi komitete vasario 29 dieną, o balsavimas plenarinė sesija turėtų vykti balandžio 17. Tikėjomės, kad dar išspręsime likusius klausimus dėl gliutenų ir taip toliau. Na, o dabar dar liko vienas darbo tvarkės klausimas. Siūlau grįžti prie 14. -ojo. Tai yra komisijos ataskaita dėl reglamento dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taikymo, poveikio ir tinkamumo. Jūs prisimenate, kad neseniai balsavome dėl rezoliucijos susijusios su ir su Monrealio protokolu, apie tai visiškai neseniai kalbėjome. Komisijos atstovas iš generalinio klimato direktorato pasisakys šio klausimu, prašom. Komisijos atstovė. Ačiū, pirmininkė. Aš netrukus suteiksiu žodį Filip On, Tačiau prieš tai, ponės ir ponai, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę komisijai pristatyti savo ataskaitą dėl reglamento poveikio taikymo ir tinkamumo. Tai yra FGAS, F2 reglamentas, florintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentas. O taip pat noriu pasisakyti ir dėl Monrealio protokolo. Rugsėjo 26 dieną šiais metais komisija patvirtino šią ataskaitą. Ten kalbama apie tai, ar ES yra teisingai taikoma politika dėl F dujų. Mūsų ataskaita atitinka F2 reglamento 10 straipsnį. Atliktas vertinimas rodo, kad šis reglamentas, kuris buvo patvirtintas 2006 metais, jau prisidėjo prie Kyoto protokolo tikslų siekimo. Vis dėlto komisijos ataskaitoje taip pat kalbama ir apie trūkumus gyvendinimo srityje, gyvendinant šį reglamentą. Dėl to komisija ėmėsi veiksmų prieš valstybės narės. Dėl F2 politikos veiksmingumo. Atlikta analizė rodo, kad jeigu reglamentas būtų tinkamai taikymas, taikomas kartu su direktyva, padėtų išvengti maždaug pusės visų emisijų iki 2050 metų. Dabar emisijų kiekis vis didėja, bet reglamentas padėtų sustabdyti F dujų emisijas ES ties šiandieninėmis vertėmis. Ataskaitoje taip pat teiraujamas ar patenka dabartinės F dujų politikos tam, kad pasiektumėm 2020 strategijos klimato tikslus. Komisijos parengtas kelrodis planas rodo, kad net CO2 e, emisijos turėtų būti sumažinamas 70 procentų Komisijos ataskaitoje taip pat e, kalbama apie tai, kad daugeliu atveju F dujos gali būti pakeičiamos alternatyviomis dujomis, kurios neturėtų neigiamo poveikio aplinkai. Komisija stengiasi patobulinti F dujų reglamentą. Komisija parengė 2012 metų darbo programą. Mes atlikome konsultavimąsi su visuomenė konsultavimuose su visuomenė rezultatai bus atspindėti mūsų busimame pasiūlyme dėl šio reglamento. Na ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad komisija ir toliau ketina dirbti tam, kad pasiektų tą visą apimantį susitarimą pagal man realio protokolą dėl F2. Na, o dabar suteiksiu žodį kolegai kad jis papasakotų, kas įvyko naujausime sustikime dėl Monrealio protokolo. Prašom, Filip. Uh, on... Labai ačiū. Trumpai pristatysiu paskutinį susitikimą dėl Monrealio protokolo. Jis įvyko lapkričio paskutinę savaitę ir didžiaja dalimi e, jame dominavo diskusijos dėl daugiašalių fondų finansavimo. E, valstybių donorių indėlius, tai yra ES valstybės narės, e, Japonija, Australija, Junktinės Amerikos valstybės ir panašiai. Taigi buvo galvojama apie tai, kaip sutvarkyti 2012-2014 metų biudžetą. E, besivystančios šalys turėjo labai daug lūkesčių bet dėja e, išsivyščiusios šalis kur kas mažiau turi galimybių dabartinėmis ekonomikos sąlygomis joms duoti. Ir po penkių dėrybų dienų paaiškėjo, kad 450 milijonų bus duota trejų metų laikotarpiu, 450 tai milijonų JAV dolerių. Tačiau prireikė tikrai labai daug aktyvių diskusijų. Uh, Taip pat reikia pasakyti, kad buvo diskutuota dėl daugelio politikos klausimų. Kaip prisimenate, Šiaurės Amerikos valstijos ir Mikronezijos e, federalinės valstybės pateikė pasiūlymą, kaip e, pagal Monrealio protokolą reguliuoti hidrofloro e, anglies dujas, F dujas vadinamasis. Diskusija buvo labai aktuali, bet matėme, kad besivysančios šalis vis dar nenori apie tai kalbėti. Turiu galvoje pirmiausia Braziliją ir Kiniją, taip pat ir Indiją, kuri e, pasisako prieš tokių klausimų traukimą į Monrealio protokolą dėl teisinių ir kitokių priežasčių. Taip pat naujos šalis, tokios kaip Kuveitas, prisijungė prie tos e, nenorinčiųjų diskutuoti grupės Taigi iš esmės dėl HFC per paskutinį e, protokol, Montrealio protokolo e, svarstymą nebuvo kalbama. Šiek tiek sėkmingiau vyko kitos diskusijos dalis, nes Indonezija šeimininkai parengė deklaraciją dėl alternatyvų ir galvojome apie pereinamasias, pereinamo laikotarpio e, alternatyves. Indonezijos atstovai bandė įkalbėti visus e, tas alternatyvas pasirašyti ir apie šimtą e, dalyvių, skaitant ES valstybės narės, e, alternatyv, toms alternatyvoms pritarė. Buvo priimtas sprendimas dėl technologinio ir ekonominio vertinimo grupės pagal Monrealio protokolą ir buvo numatytos galimybės e, nagrinėti įvairias HFC HFC dujas. Vėlgi Indija, Kinija ir Brazilija tą pasisakė prieš. Bet nepaisant to, HFC dujų klausimas išlieka darbo atvarkėje ir ta aukšto lygio grupė kitais metais pateiks savo ataskaitą. Gret, tarp kitų sprendimų buvo ir metobromido naudojimas konteinerių laivyboje Po daugelio metų diskusijų buvo pateiktas ES sprendimas, jis buvo patvirtintas, nors Junktinės Amerikos valstijos gana aktyviai priešinosi. Tarp priešininkų buvo ir Australija bei Naujojo Zelandija. Mes stengiamės surinkti daugiau informacijos, kad metanobromido naudojimas UPS tikslams būtų sumažintas kitais metais. Uh, Kit, be to dar buvo priimta daug kitų papildomų sprendimų dėl meto bromido naudojimo. Junktinės Amerikos valstijos čia gana aktyviai reiškėsi. Mums pavyko apriboti kiekius. HFC naudojimas Rusijos oro erdvės pramonėje buvo aptartas ir E, tam tikrose bevysančiose šalise. E, rėmėmės patarimais, kuriuos pateikė techninio ir ekonominio vertinimo grupė ir e, atsižvelgėme į jų rekomendacijas. Bus organizuotas dar vienas duomenų rinkimo projektas ir pirmiausia galvosime, kaip reikia elgti su tomis dujomis, tomis cheminėmis medžiagomis laivyboje, Tai itin aktualu valstybėms, kurios turi labai daug laivų plaukiančių su jų vėliava, bet iš tiesų tie laivai nepriklauso joms. Turiu galvoje pirmiausia Karibų jūros valstybės, salas ir Ramiojo vandenino daugiausia salas. Taigi tai buvo pagrindiniai e, diskusijose dominavę klausimai. Buvo pasiekta pažangos kai kuriuose šalise, kai kuriuose srityse, tačiau vis tik ne HFC srityje, kuri mums jau tapo didelė našta pastaraisiais metais. Saying... Tai buvo... Not... Taigi dabar visai e, gera naujiena. Ir atrodo, kad aš galiu jau dabar kalėdoms nebepirkti HFC užkrėstų graikinių riešutų. Bromide. Jeigu tie riešutai yra auginti Europoje, tai juose H metanobromido tikrai nėra, priklausomai iš kur tie riešutai atvežti. Bet jeigu iš Junktinio Amerikos valstybių, tai galbūt juose yra net jeigu mes ir e, laimėjome Monrealio protokolo darybas. Man atrodo, kad jūs susitarė dėl to e, man tenai, taigi pasaulinis ribojimas įvesas ar ne. Dėl metalbromido mes dėl dviejų dalykų susitarėme. Pirmiausia, buvo nuspręsta atlikti studiją, kuri visame pasaulyje įvertins, kam yra naudojamas e, tas metalbromidas ar jis naudojamas karantinui, ar pervežimams, ar panašiai. ES tai yra labai aiškiai reglamentuojama, bet ne pasauliniu lygiu. dėl e, naudojimo būtiniausiais atvejais. Patvirtinome mažesnius skaičius, negu buvo prašoma. Ir pagrindinis prašytojas e, tų minimalių ribų čia buvo daugiausia, e, daugiausia Junktinės Amerikos valstijos ir daugiausia braškėms. Bet jeigu pirksit braškių kalėdoms, tai visko gali būti. Said... Linda McKeven, klausimas Filipui. Jūs sakėte, Šiaurės Amerikos valstybės pateikė pasiūlymą E, išnaikinti F dujų naudojimą. Ką ES galvoja apie tai? Ponas Kilakakis. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai yra labai rimtas dalykas. Mes apie tai diskutuojame ir tikrai kol kas nesame patenkinti. Tai turėtų didžiulį poveikį klimato politikai. Taip pat Tai mums padeda labai realiai įvertinti, e, kokia yra klimato kaitos politika kai kuriuose besivystančiose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje. Mes turime suprasti, kad toks sprendimas e, nediskutuoti apie tai yra ne dėl to, kad e, viskas bus aptarta kažkur kitur. Taip yra daroma dėl to, kad nenorima apie tai diskutuoti iš viso. Ačiū. Gal galite atsakyti ir kitus klausimus? Gal žinote, kada 2012 metais komisija pateiks savo pasiūlymą? Komisija ketina pateikti daug pasiūlymų 2012 metais, taigi gal dabar jau galite pasakyti kažką konkrečiau. Ačiū. Atsakysiu Linda McKevin klausimą. Valstybės Šiaurės Amerikoje siūlo tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. Plenarinėje sesijoje mes norėjome tai aptarti. ES remia tokį veiksmą. Iš tikrųjų, apie tai reikėtų kalbėti, reikėtų ir apie pereinamojo laikotarpio patį principą. Tai yra įtraukta ir į posėdžio protokolą dėl visiškai jokių diskusijų. Taip, iš tikrųjų viskas yra sudėtinga. Realybėje Brazilija ir Kinė elgėsi šiek tiek lankščiau. Jos buvo nusteikusios šiek tiek atviriau diskusijų atžvilgių, tačiau Indija yra tikrai labai labai sunki. dialogo šalise labai labai sunku kalbėti. Dabar į šį procesą įstraukia ir kitos šalis, pavyzdžiui, Kuveitas, taigi vyksta ir ši kova. Labai svarbu, kad šalis prit pritartų atlikto tyrimo rezultatams. Tai bus padaryta kitais metais. Toks atliktas tyrimas paskatintų diskusijas, bet kaip jau sakiau, iš tikrųjų viskas labai sudėtinga. Dabar pirmininko klausimas. To teiravosi ir Linda. Kada pasirodys mūsų pasiūlymas? šis pasiūlymas įtrauktas į komisijos darbo programą 2012 metams ir mes planuojame tą pasiūlymą pateikti maždaug vasarą. Pirmininkas, labai ačiū. Tuo ir baigiama nagrinėti paskutinį šio posėdžio darbo atvarkės klausimą. Norėčiau Jums priminti, kad šiandien vyksta darbinis seminaras. Ten kalbama apie um, organų ir audinių donorystę. Uh, seminaras vykščioje salėje bus verčiama į kelias kalbas. Na, o kitas mūsų posėdis vyks kitais metais, su naujais metais jūs visus. Kitas mūsų posėdis vyks sausio 24 dieną. Prieš tą posėdį dar įvyks naujas steigiamasis posėdis. Na, nu, dabar linkiu visiems e, linksmų kalėdų ir naujų.